Ačiū, ponė pirmininkė. Aš ilgą laiką dirbau centrinėme banke ir man tai yra labai emocionalus klausimas ir taip pat labai reikšmingas klausimas. Džiugu, kad mes turėjome puikius Centrinio banko pirmininkus Trišė, Mario Draghi ir turime išsaugoti tą aukštąjį standartą. Buvo pasakyta, kad Centrinis bankas pastaruoju dešimtmečiu pasikeitė ir pasikeitė paskirimai. Vietoj to, kad mes ieškotumėme ekonomistų, akademinio pasaulio atstovų. Mes skirdami žmonės į tokias pareigas žiūrime, kad žmonės turėtų ir ekonominių, ir politinių įgūdžių, ir taip pat finansinio sektoriaus patirties. Šia prasme, Kristin Legard man yra puikus pasirinkimas, puikus variantas ir aš jos kandidatūrą visapusiškai remiu ir Ekonomikos reikalų komitetas prieš kelias dienas vykdęs klausimus irgi pritarė jos kandidatūrai. Bet mūsų laukia dar didžiulė rizika. Panašu, kad daug ministrų politikų mano, kad įmanoma kažkokia tai paslaptinga pinigų politika, kuri gali keisti būtinai reikalingas ekonominės reformas. Tai netiesa ir aš manau, kad Kristina Legard turi puikių galimybių pabrėžti kitos politikos, ne tik pinigų politikos reikšmę, kitokių politikos ryčių, ne tik pinigų politikos reikšmę. Ir aš tikiuosi, kad ji tą ir padarys. Dėkoju. Ačiū vieną minutę ponui Mavridas. Dėkoju, pirmininkė. Aš savo kalboje paliesiu tik tai du klausimus, jie susiję su ateitimi ir su konkurencingumu. Pirmas dalykas - indėlių garantijos. Jos privedė prie to, kad sąjung, bankų sąjunga vėluoja. Tai susiję su tuo, kad kai kurios šalis tam priešinosi. Dabar turime bankų sąjungą, tačiau neturime indėlių garantijų. Kitaip sakant, bendri namai bet nėra bendro stogo tiems namams. Ir čia ne tik techninis klausimas. Tos šalis, kurias labiausiai palėtė bankų krizė, jos sutiko su pirmaisiais dviem bankų sąjungos ramšiais, bet jiems teko padaryti labai didelių socialinių nuolaidų. O kitas dalykas yra susijęs su ES teise. Pagal ES teisę piknaudžiavimas yra negalimas ir tas liečia lygiai taip pat ir bankus, ir kreditų davėjus ir ėmėjus. Ir tikimės, kad Europos centrinis bankas šiame, šioje srityje vaidmen, vaidins ateityje daug stipresnę rolę. Ačiū. Toliau pusantros minutės kalbės pana Jon Kortona. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Keista, kad kalbame apie būsimą Centrinio banko politiką, kai naujosios pirmin... to, tos institucijos e, pirmininkės čia nėra. Ji savo pareigas pradės eiti po kelių mėnesių. Jeigu ponė Legard bus patvirtinta kaip Centrinio banko pirmininkė, ji turės kartu dirbti su valdyba. Yra 25 valdybos nariai, 6 direktoriai ir 19 eurozonos valdytojų šalių valdytojų. Taigi iš tiesų tai yra kolegin, koleginis darbas. Ir norėčiau priminti, kad e, kai vyko jos klausimai ekonomikos reikalų komitete, ji kalbėjo apie tai, kaip ji mato savo funkciją, savo viziją, ji kalbėjo apie tai, kad laikysis e, Centrinio banko reglamentų, taip pat ji nurodė, kad ji prisitaikys prie sudėtingo dabartinio konteksto ir tą darys pragmatiškai ir budriai. Taip pat kolega iš EPP ponas Ferberis minėjo, kad labai svarbu, kad ir pilietinė visuomenė, jaunimas būtų įtraukiama į tai, kad geriau būtų informuojama viešoji nuomonė. Tačiau ji nurodė, kad jos veiksmai centrinėme banke bus vykdomi pirmiausia atsižvelgiant į klimato kaitos riziką, nes tai yra prioritetas, kalbant apie makroekonomikos politiką. Taigi palaipsniui bus mažinamas, mažinama parama taršiausiams įmonėms. Taip pat Kalbant ir apie biudžetą, aišku, labai svarbu kalbėti apie eurozonos iššūkius. Centrinis bankas, aišku, dabar vykdo mažų palūkanų politiką. Tai neramu indėlininkams. Ir taip pat piliečiai kaip ir yra raginami skolintis taip pat ir įmonės taip pat skatinamos skolintis ir investuoti į savo veiklą. Tačiau mes turime ištikti labai budrus, bet taip pat ir drąsūs nes tai yra pirmoji moteris, kuri vadovaus tokia institucijai ir, aišku, labai svarbu, kad ji atremtų Centrinio banko iššūkius per atinančius metus, kad dirbtų kolektyviškai ir konstruktyviai, siekiant ekonominių, socialinių ir ekologinių mūsų piliečių ir įmonių interesų. Dėkoju. Um, Ačiū to... kolegos, Norėčiau visiems pasakyti, kad kalbėkite nelgiau nei yra numatyta. Ir dabar vieną minutę ponui Urtasu. Dėkoju, pirmininkė. Vokietija jau yra beveik recesijos paliesta, dar breksitas ir kitos krizės. Ir dabar sakyti, kad Europos centrinis bankas dar nu, sumažina palūkanas ir toliau tęs savo politiką, Tai yra tiesiog savižudybė. Taip neturi būti daroma. Bet mes turime kažką daryti su nekilnojamo turto burbulu, kuris jau pučiamas. O kitos problemos - finansavimas, laisvas toks finansavimas, kaip dabar dar tik skatina e, klimato problemas. E, Jūs sakote, kad reikia subalansuotos fiskalinės politikos, bet ne visos valstybės daro tam netgi ir jeigu ir turi tam pakankamų lėšų. Pone Dombrovski, reikia dar kalbėti apie fiskalinę politiką, to reikalauja ir ministrų taryba, ir tą minėjo kiti kolegos prieš mane kalbėję. Mes turime priversti valstybės narės kažką daryti su savo fiskalinė politika. politika ją reikia reformuoti jau pradėjus dirbti naujajai komisijai. Ačiū. Toliau ponas Rinaldi, vieną minutę. Pirmininkė. Tutta l'azione di politica monetaria delle BCE si è rivelata essere fallimentare. Vieną dalyką noriu pasakyti dėl ECB. ECB vėluoja reaguoti ir uh, problema yra nustatytos likvidumo taisyklės. Europą net tada, kai e, yra e, įgyvendinamos kiekybinio palengvinimo programos, vis tiek nesusidoroja su likvidumo problema. Ir dar pakeliui mes turime mažų palūkanų normų problemą. Kristin Legard um, sakė, kad bandys spręsti šias problemas. Yra tam tikrų Europoje bendrovių ir įmonių, kurios labai stipriai, stipriai dėl to kenčia ir mūsų požiūris į poną Legard yra neigiamas. Toliau ponas Van der Overveld. Ačiū. Kolegės ir kolegos Pone Lagard labai kritiniu momentu perima Europos centrinio banko veiklą. Kodėl? Nes praeitą ketvirtadienį matėme unikalų spektaklį centrinėme banke. Nors beveik daugiau negu 50 procentų narių balsavo prieš Dragį ir jų ekonominė galia yra 60 procentų ES, jis vis tiek sugebėjo prastumti tavo, savo sprendimą. Kitas dalykas, Europos euro institucijų sąranga dar yra neparengta, nėra kapitalo sąjungos, bankų sąjunga neužbaigta, taigi reikia daug nuveikti. Trečias dalykas - Europos centrinis bankas ir ponė Lagar dabar turi suvokti, kad reikia daugiau bendravimo, daugiau komunikacijos, daugiau aiškinimo atsižvelgiant į į tai, kokį neigiamą poveikį jų politika turėjo kai kurioms ekonomikoms pastaraisiais metais. Taigi jiems reikia stiprinti savo komunikacinę politiką. Rizika finansams ir stabilumui tebe egzistuoja, nuolat atsiranda kažkokios tai kažkokie pat, ne, ne, nepamatuoti augimai ir tos, tie burbulai pučiasi. Yra ir daugiau papildomų tokių neigiamų poveikių tokios pinigų politikos kaip lygi šiol. Pavyzdžiui, labai nukentėjo indėlininkai, sumažėjo jų indėlių vertė. Taigi reikia labai daug nuveikti. Ačiū. Ponas Gušman, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Parlamentas ketina pozityviai vertinti Centrinio banko pirmininkės kandidatūrą Tai yra pareigos, kurios labai svarbos, svarbios kalbant apie ekonomikos politiką. Taigi mes panašu, kad pritarsime tokiai šokiruojančiai politikai, taupimo politikai, kuri turi baisių socialinių padarinių ir taip pat baisių ekonominių bei biudžeto politikos padarinių. Tai yra neproduktyvi politika. Daug buvo kritikuojama ši politika, buvo paskelbtos kelios Labai svarbios deklaracijos. Kalbama apie tai, kad augimas nėra pakankamas ir būtent dabar vykdomos, tai yra pinigų politikos išdava. Mes puikiai suprantame, kad Kristina Legard e, vadovaus ir biudžeto politikai o ji yra labai svarbi, turint omenyje artėjančią krizę. Sorry, colleagues, I was waiting for the end of the translation. Kolegos, aš laukiau vertimo pabaigos, sako pirmininkė, toliau viena minutė ponui Gengošiai. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš esu belgas, ekonomistas gimęs Vengrijoje. Uh, Andrat Lampaduši e, labai aiškiai yra pasakęs, kad viena valiuta negali būti sėkminga, jeigu nebus fiskalinės sąjungos. Tai reiškia, kad reikalinga bendra socialinė darbo ir atlyginimų politika. Praėjus 20 metų po euro įvedimo ES ir eurozona pasižymi didži didžiuliais socialiniais skirtumais ir e, masinė migracija iš periferinių valstybių į didesnės ir reikšmingesnės valstybės. Jeigu ES ir Centrinis bankas nespręs struktūrinių skirtumų problemos, socialinės problemos prives prie to, kad valstybės skola išauks, bus dar daugiau euro, euro nestabilumo ir ekonominė taupimo politika paskatins antieuropietiškas nuotaikas ir susilpnins europinį bendradarbiavimą. Dėl to šiame pranešime aš norėčiau, kad būtų daugiau kalbama apie tai, kaip centrinis bankas sušvelnins to socialinės nelaimės padarinius ir kaip, kokios yra politikos rekomendacijos mažinant atlyginimų atotrukį tarp periferinių ir pagrindinių valstybių, senų ir naujų valstybių narių. Dėkoju, pirmininkė. Ponas Karas, pusantros minutės. Pone pirmininkė, ponė vicepirmininkė, ponios ir ponai. Mes kalbėdami su ponė Lagard pastaraisiais metais ir paskutinį, paskutą per mūsų sustikimą praeitą savaitę tikrai įsitikinome, kad ji yra žmogus, kuris atsidūrė teisingoje vietoje teisingu laiku. Mums reikia nepriklausomo Europos centrinio banko reikia nepriklausomos valiutų politikos, reikia tokio žmogaus, kuris turėtų patirties su buvimu nepriklausomu. Mums reikia tokio žmogaus, kuris turėtų ramę ranką, būtų pasitikinti savim ir jaustų atsakomybę už visus globalius procesus, kuri norėtų komunikuoti, kuri būtų pajėgi išaiškinti savo sprendimus, būtų nuosekli, kalbėtų aiškiai ir būtų įtikinama. Reikia ryštingo ir patikimo žmogaus, kuris galėtų išaiškinti procesus. Tai turi būti toks vadovas, kuris galėtų paaiškinti antros pagal dydį pasaulyje valiutos privalumus ir visų procesų reikšmę. Negalvokime, kad tai lengva. Sėkminga valiutų politika negali pakeisti bendro biudžeto, negali pakeisti kapitalo ar bankų sąjungos, negali pakeisti bendros struktūrinės politikos ir investicijų politikos. Netikėkime tuo, kad tai įmanoma ir nepasitenkinkime ne, ne tik tai kritiką tos politikos, kurią vykdo centrinis bankas tuo, ir užmergdami akis tam, ko nedarome patys savo valstybėse narėse. Nedarykime savo gyvenimo pernelik lengvo. Ačiū. Toliau, ponė Leliuk. Ačiū, ponė pirmininkė. Tai yra pirmoji mano kadencija šiame parlamente ir aš norėčiau pasakyti, kad šiek tiek esu nustebusi dėl to, kad ponios Legard nėra čia šiandien, kad ji ne, ne, nesiklauso šių diskusijų. Ir aš tikrai esu nustebusi kaip nauja parlamento narė. Kalbant apie ponę Legard, jo, jo klaus, jos klausimai e, ekonomikos reikalų komitete kėlė šiek tiek nerimo. Pirmiausia, kalbant apie pinigų politiką juk labai svarbu vykdyti dosnę pinigų politiką ir taip pat užtikrinti, kad nebūtų maitinama spekulacinė politika mm, tomis lėšomis, kad būtų e, kuriama žalia ekonomika. Taigi iš jos pakankamai garantijų tam tikslui mes neišgirdome. Toliau kalbant apie krizių valdymą. Praėjo aštuoneri metai ir mes susidurime su, susidurime su banko finansų e, krize. Tačiau, ponia Legard nekalbėjo daug apie Graikijos krizę ir kaip buvo tvarkomasi su tuo. Ir man atrodo, kad ji nepatikė pakankamai garantijų apie tai, kaip jau užkirs kelią galimai kriziai ateityje. Dėkoju. Ačiū. Toliau ponas Pišlarų. Vieną minutę. Ačiū, pana pirmininkė. Aš kalbėsiu rumūnų kalbą. ECB pirmininkės, pirmininkė ar pirmininkas reiškia ne tik, kad pasikeis asmo, kuris eina šias pareigas, bet taip pat, kad yra galimybė pakeisti politiką. Pirmiausia, reikia tokios politinės ir e, monetarinės sistemos, kuri e, leistų ją pasitikėti. Nes piliečiai netoleruoja pinigų plovimo, netoleruoja sistemos, kuri uh, taikstosi su korupcija. Reikalinga tokia sistema, kuri būtų aktuali skaitmeninimo ir kitų naujovių požiūrių. Reikalingas konkretus mažų ir vidutinių įmonių finansavimo planas, nes dabar daugelis verslininkų, daugelie valstybių narių tiesiog ne, nenoriai užsieima verslų, niekas jų neskatina. Nors Rumunija nėra eurozonos narė, bet visgi turi būti užtikrinta faktinė konvergencijos suartėjimo politika. Rumunijoje mes vykdome visas reikalingas reformas, bet tom reformom reikia ir paramos. Ačiū toliau, ponas Ekeliūnas, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Brangus komisarė Dombrovski, brangus kolegos, tikrai jau keletą dešimtmečių vykdoma yra Centrinio banko politika, tačiau um, baiminuosi, kad uh, ponė Lagard ne visiškai šimtų procentų supranta, kokios gali būti vieno ar kito žingsnio um, pasiekmes, nes neribotas skolinimas, ypač kreditų teikimas būstų įsigyti ir daugelis kitų dalykų reiškia, kad bus diskriminuojami vartotojai, ypač kilus kriziai. Ir atsiras naujų rizikų susijusių su naujomis technologijomis, ypač su kriptovaliutomis, kurios iš tiesų tai nėra valiutos. Nesu tikras, ar ponia Lagart vis e, gerai supranta kylančius rizikos veiksnius, o norint, kad ECB dirbtų gerai ir tinkamai vykdytų priežiūros e, funkciją bei užkirstų kelią krizai ir ypač apsaugotų mūsų piliečių. Mes turime galvoti apie tai, kas bus pirmininku. Toliau ponas Beck. Pirmininkė. Šiandien mūsų plenarinio posėdėje Kristin Lagarde bus išrinkta ECB pirmininkė. Ekon posėdėje prieš dvi savaitės ji labai atvirai pasakė, kad jau nuo 2010 metų Europos centrinis bankas reguliariai pažeidinėjo ES sutartis. Ir pasakė, kad ateityje tokie pažeidimai dėl viešojo intereso yra labai tikėtini. Jau vien tai ją daro labai garbinga, sažininga politika, dažningiausia politikė į vakarus nuo Prahos. Dragijevėlis, jos pirmtakas, tik spausdino pinigus ir labai džiugiai pažeidinėjo teisę, džiugiau negu kad kas nors kada nors lygi jo. Vis tiek ES augo lėčiau negu visas išsivystęs pasaulis, neskaitant Japonijos, ir eurozona augo lėčiau negu kad likusi ES dalis. Europos, e, Euro, Vokietijos centrinis bankas įvertino, kad dragio politika Euro, e, Vokietijos indėlininkams jau kainavo 600 milijardų eurų. Žmonės netenka pinigų, o iš to pelnosi tik tai dragio draugeliai ir todėl Dragis praėjusią savaitę tam mirtinai sergančiam eurui skyrė dar dvigubą vaistų dozę. Euras jau nuo 2010 metų yra reanimuojamas, jis priklausomas nuo morfijaus, bet tai nieko netrikdo, nes visi žino, kad jis toje reanimacijoje išliks iki pat savo mirties. Pone Legard, yra drasi ir tai daro jai garbės. Ji prisipažįsta, kad Europos centrinis bankas pažeidžia sutartis, bet tai nėra tarnavimas viešamajam interesui. Taip yra finansuojamas privatus gopšumas ir neatsakinga vyriausybių politika. Euras dėja nėra viešasis gėris, o Europos centrinis bankas tai tiesiog yra finansinis tarnas. Ačiū. Ponas Jūžica, vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Liberali pinigų politika atima iš vyriausybių motyvą, skatinanti imtis būtinų reformų, nes iš tiesų e, jeigu draugai, draugeliai, bičiulėliai susižeria pinigus, tai tokia ekonomika tikrai nesukuria palankios tarpės verslui plėtoti. Ir susidaro įdingas ratas. Mes, politikai, iš tiesų negalime priklausyti, kad kažkas imsis darbo mikroekonominių lygių. Mes nekalbame apie neigiamus pinigų politikos um, aspektus, neskatinančius taupimo. Ir tokiu būdu uh, įmonės kaip zombiai gyvena. Ir tai pavojingas kelias. ECB tikrai geriau galėtų atlikti savo vaidmenį, jeigu veiktų skaidriai ir imtųsi rimtų pokyčių taip kaip tai padarė audito rūmai. ECB politiką galėtų vykdyti, tiesą pasakius, savarankiškai veikiančios institucijos. Aš manau, kad ECB vadovo pakeitimas iš tiesų nieko nereikš. Tai nebus politikos keitimas. Ačiū. Toliau um, ponas Pedičiniai. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes. Um, bandėme ieškoti, dėl kokių priežasčių turėtume pritarti ponios Lagard kandidatūrai. Dėja, neradome ir balsuosime prieš. Pone Lagard yra atsakinga už visą virtinę politinių priemonų, kuri buvo taikoma Graikijai ir faktiškai tenkina privačių Prancūzijos ir Vokietijos bankų interesus. Be augančio, augančios viešojo sektoriaus skolos taupimo politika tikrai nieko doro nedavė, nes mažėja pensijos, mažėja darbo vietų, viskas mažėja vykdant griežtą taupimo politiką ir perpaskirstimas netolygus. Dabar girdime, kad reikia, jog ECB pasikeistų. Bet ir jums netrodo, kad per vėlai apie tai prabilome. Gal pirmiausia reikėtų užtikrinti prieš tvirtinant ponę Lagartą kaip pirmininkę ECB, kad ECB reformuotųsi, o paskui jau kalbėsim apie jos pirmininkavimą. Toliau pona Garcija Markalijo, bet be mikrofono kalba kalbančioji pirmininkė ragina įsijungti mikrofoną. Ačiū, pona pirmininkė. Esu įsitikinęs, kad patvirtindami ponios Lagart kandidatūrą mes tvirtinsime tinkamą kvalifika, tinkamos kvalifikacijos žmogų, nes jis yra e, tikrai, ko gero, pati tinkamiausia dabartiniu metu. Kita vertus, ECB tikrai neturėtų strikti prieš krizę, kuri, kaip kalbama, kils ateityje. Nes jeigu ta krizė kils, tai nebejotinai kils dėl geopolitinių veiksmų ir ECB turi būti pasiruošęs tam. Nepamirškite, jungtinė, pokyčiai jungtinėse valstijose, Brexitas ir Iranas - tai yra trys veiksniai, kurie labiausiai atsakingi už visą sumaištį ir už galimą būsimą krizę ir kuriuose koncentruojasi labai didelė dalis sukūriamų gerybių. Monetarinė politika, kurią vykdo Dragi ir kurią siūlo vykdyti pana Lagarde, yra remiama pavyzdžiui Vokietijos. Bet ateityje nebejotinai centrinį banką būtina bus reformuota. Ačiū. Toliau ponas Šusteris. Europos centrinio banko politika tikrai yra kritikuojama vis labiau ir labiau neigiamos palūkanos labai kenkia indėlininkams. Ir ar tikrai ji dar vykdo tokią politiką, kurios mums reikia, ar nėra jau naujų kažkokių pavojų. Šitie klausimai rūpi visuomeniai. Pone Lagart, atrodo, tęs žemų palūkanų politiką centrinėme banke. Bet tai yra teisinga, nes palūkanų padidinimas dabar arba politikos sugriežtinimas dabar konjunktūrai dar labiau pakenktų ir tikrai prasidėtų recesija. Pone Lagart pabrėžė ir tai, kad centrinis bankas vienas tikrai nepajėgs remti konjunktūros ir garantuoti pinigų vertės stabilumo. Reikia, kad tą patį darytų ir vyriausybės, kad jos vykdytų atitinkamą finansinę politiką nulio, juodojo nulio laikymasis, tai yra nedeficitinės politikos laikymasis Vokietijoje, yra klaida. Mums reikia leisti konjunktūrai atsigauti, kad ir tam, kad galėtume kovoti su klimato kaita. Ačiū. Toliau ponas Ergliu. Ačiū. Mes gyvename eurozonoje jau labai ilgai žemomis palūkanomis, palūkano žemesnės nei infliacija. Per bankų krizę palūkanų sumažinimas 2 procentais iki 2 procentų buvo protingas žingsnis, bet dabar mes jau esame pasiekę neigiamų palūkanų, pusės procento neigiamų palūkanų fazę ir kai kurios valstybės narės nepasinaudoja šito istoriniu šansu, jos tik tai kalba apie tai, bet realiai nieko nedaro. Ir todėl norėčiau atkreipti Europos centrinio banko dėmesį į pavojus, kurie mums gali kilti. Valstybės narės nesusidoroja su savo biudžetais, nesutvarko jų ir tie indėlininkai, kurie dabar atideda šiek tiek lėšų, neturės normalių pensijų ateityje, nes tos pensijos bus labai sumažėję. Kitas dalykas, kai kurios valstybės patenka į ekonominės krizės gniauštus. Neseniai tokia krizė ištiko Airiją, Junktinės Amerikos valstijas, Ispaniją ir Graikiją. Tada ta palūkanų politika buvo reikalinga, tačiau dabar Europos centriniam bankui reikia turėti drąsos ir pakalbėti su valstybėmis narėmis, ir nukrypti nuo to griežto Europos centrinio banko kurso, kokio yra laikomasi dabar. Ačiū. Ačiū dvi minutės ponui Bardelą. Ačiū ponė pirmininkė. Buvo paskelbta, kad jai vadovaujant centrinis bankas bus labai skaidrus ir prieinamas piliečiams. Taip ji paskelbė, ji taip pat teigia, kad centrinio banko vaidmuo yra suprasti piliečius, ne tik rinkas. Tai yra labai gražų žodžiai, tai, tokiam asmeniu, kuris visiškai pasako už e, laisvą priekybą. Ir tai nėra atstovė, kurią išrinko ES e, žmonės. Jeigu mes norime demokratinės institucijos, kažin ar šis asmo tinka geriausiai. Taip pat turime suprasti, kad ji vadovavo politinėms ir ekonominėms institucijoms ir niekuomet ji demokratiškai nebuvo išrinkta savo šalyje Prancūzijoje. Taip pat reikia priminti, kad ponia Lagarde dirbo ir amerikiečių e, tarptautiniai korporacijai advokatų kontorai. Taigi panašu, kad jos interesai tikrai nėra susiję su Europos žmonėmis. Kalbant apie Europos žmonių interesus, tai turime suprasti, kad e, ponia Legard pirma gina tą anglosaksišką modelį. Ir e, matome, kad čia yra labai daug prieštaravimų kalbant apie laisvą priekybą, laisvos, laisvos priekybos politiką, kurią vykdo ES ir tai, ką sako ponė Legard. Taip pat matome, kad bendra valiuta ir perkamoji gale nėra pakankamai stipri. Centrinis Europos bankas yra vienintelis centrinis bankas pasaulyje, kuris tik tai užsima kova su infliacija. Taip pat turime nepamiršti, kad reikia investuoti į darbo vietų kūrimą, į kovą su bedarbystė. Taigi mes keliame demokratinius esminius klausimus poniai Legard ir matome, kad tai, kad ji šiandien net nedalyvauja šiuose diskusijose, yra spjūvis Europos žmonėms į veidą. Dėkoju. Sinčič, for... Ponas Sinčič, vieną minutę. Ačiū. Šiandieną Mes kalbame apie finansinę Europos instituciją. Praeitą kartą mes kalbėjome apie politinę in, politinės institucijas, tačiau koks tikslas, jeigu ponios Legar čia šiandien nėra, mes kalbame apie patį svarbiausią postą ES, tai yra Centrinio banko pirmininko postą, o jos čia nėra. Tai aš norėčiau užduoti tą patį klausimą, kurį uždaviau ir poniai von der Leyen. Ar Europa išgyvens dar vieną skolų obligacijų krizę? Aš žinau atsakymą iš anksto. Mes matėme, kaip ji vadovavo Tarptautiniam valiutos fondui, trojkai, matėme, ką ji padarė Graikijoje, mes matėme, kaip sumažėjo žmonių santaupos, kaip buvo sumažintos pensijos, pensininkai net negali nusipirkti vaistų ir dabar šioje nesamoningoje eurozonoje dar kalbama apie naujas skolos obligacijas. Ji nori į tai įtraukti ir mano šalį Kroatiją. Jokių būdų. Mes turime pereiti prie žalios politikos, kai tuo tarpu Europoje politika sąlygoja finansinės sistemos. Taigi, jeigu mes norime uh, užsitikrinti žaliai pereimą, tai turime užsitikrinti pirmiausia ir piniginės politikos pereimą. Pone Legard nėra naujas asmo su naujomis idėjomis, tai yra žmogus, kuris vykdys įprastinę politiką. Ji iš manęs paramos jokios nesusilauks. Ačiū, pon, pon, ponė Giori. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Mėly kolegos, aš atstovauju Vengrijos piliečiams, šalies, kuri nepriklauso eurozonai. Mes planavome prisijungti prie eurozonos, tačiau mokomės iš patirties ir dar nesame tinkamai pasirengę. Einame teisingų kelių, mūsų ekonomika stiprėja dėl struktūrinių reformų. Vengrija rodo didžiausius augimo tempus ES. Keturis kartus daugiau auga mūsų ekonomika nei Europos vidurkis ir tai jaučia ir patys piliečiai, atlyginimai auga. Norėčiau paklausti būsimos Centrinio banko pirmininkės, ar bus vykdoma tokia pinigų politika, kur būtų atsižvelgiama ir į eurozonos, ir ne eurozonos šalių interesus. Esame bendros rinkos dalis ir niekas negali vykti eurozonoje šalių už eurozonos ribų sąskaitą. Eurozonos biudžeto pasiūlymas būtent apie tai ir kalba dėje. Ir naujoji pirmininkė turėtų atsižvelgti, kad tas biudžetas neturėtų būti surinktas šalių, kurios nepriklauso eurozonai išteklių sąskaita. Taigi, norėčiau pasakyti, kad tom šitom šalis, kuriams ketina, ketina prisijungti prie ES, kad negalima keisti nuolatos stojimo sąlygų. Ačiū, ponas Belka. ECB pirmininkė taip pat turi, ar pirmininkas turi rūpintis eurozoną. Ta aiškiai ponas Drangė pasakė 12 metais. Europa ir Europos Sąjungą. Tai yra pats didžiausias pasiekimas, bet euras nėra vien tik tai prievolė ar uh, politika, monetarinė politika varžanti priemonę ar kažkas kito. Tai yra antra pagal tvirtumą valiuta pasaulyje. Ir faktiškai euro zonoje nereikia rūpintis dėl likvidumo krizės atveju, nereikia rūpintis, um, sakysime, einamosios sąskaitos deficitų, tai tik tai du pliusai palyginti su kitomis šalimis. Aš esu tikras, kad Kristina Lagarde, kuri įgūdusi komunikavimą, gali išnaudoti šiuos įgūdžius ir aš noriu palinkėti jai sėkmės ir pritariu jos kandidatūrai. Pone Haider. Ačiū pirmininkė. Dragio finansų politika yra baisi. Vyriausybės užverčiamos pigiais pinigais, nekilnojamo turto kainos kyla, o moka už visą tai smulkus indėlininkai, kurių pinigai netenka vertės, kurie negauna jokių palūkanų už savo indėlius ir turi netgi bijoti, kad patiems reikės mokėti už savo sutaupytas lėšas, kad jie bus baudžiami už tai. O po viso to nešvaraus susitarimo tarp Merkel ir valstybių ir, ir Makrono ir tarp kitų valstybių gauname tą Europos centrinį banką su nauja pirmininkė, kuri aštuonis met, sekančius aštuonis metus vėl gyvens Europos piliečių sąskaita. Valstybė praranda, valstybė yra ta kvailutė, kuri netenka lėšų. Man atrodo, kad šitas skirimas yra pavojus mūsų indėlininkams ir labai gali būti, kad paskutinis kad paskutinis jos veiksmas bus pasiūlymas nusavinti 10 procentų turtų iš turtingųjų, ką ji jau yra pasakiusi, būdama valiutų fondo pirmininkė. Man jau dabar baisu. Ačiū. Toliau ponas Kircos. Mes remsime ponę Lagard kandidatūrą ir mes tikimės iš jos, kad ji padės atsigauti Graikijos ekonomikai. Tai, ką ji pasakė Ekon komitete apie tai, kad e, reikia mažinti Graikijos ekonomikos perviršius ir kad reikia daugiau investuoti ir reikėtų suvaldyti tuos blogus kreditus, kurių yra tiek susikaupę. Visą tai yra mums gera žinia. Mes tikimės, kad nauja, naujoji kandidatūra padės išgydyti Graikijos bankus. Pone Lagard tikrai gali labai daug nuveikti, kad mūsų ekonomika atsigautų. Kitas dalykas, ko mes iš jos tikimės, tikimės, kad būsime priimti į QE programą. Lygi šiol mums nepavyko to padaryti, ponas Dragi dar ją pradėjo, bet mes nebuvome priimti. Tam reikėtų mm, geriau įvertinti Graikijos obligacijas. Ačiū. Aš manau, kad tai gera žinia Europos Sąjungai. O dabar ponė Silvija Pereira. Vieną minutę. Be mikrofono. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Kristin Legard be jokios abejonės turi visas reik, reikalingas kvalifikacijas ir patirtį eiti Centrinio banko pirmininkės pareigas, tačiau socialdemokratai už jos kandidatūrą balsus dėl trijų pagrindinių priežasčių. Pirmiausia, dėl to, kad ji gina Mario Draghi pinigų politiką. Pat ji ketina padaryti viską, kad būtų išsaugotas euras, netgi vykdydama ne, neįprastinę pinigų politiką. Taip pat e, mes girdėjome, ir, kalbant ir apie tai, kad reikalingas didesnis augimas. Taip pat e, Ji sakė, jog visuomet bendradarbiaus su Europos parlamentu vykdama savo politiką. Ir tas yra labai svarbu, kalbant apie Europos ekonominę valdyseną. Tokiu būdu šią instituciją bus suteikiamas didesnis demokratinis aspektas. Taigi aš tik tai reikalauju, kad ponia Legard e, laikytųsi tų įsipareigojimų trijų, kuriuos aš minėjau, ir tada mes pritarsime jos kandidatūrai. Ponas Sant. Daug kas pasisakė E, už tai, kad ponia Legard galėtų eiti centrinio e, banko pirmininkės pareigas, nors aš gal ir nebūtinai pritariu viskam, ką ji yra padariusi. Mums reikalinga tokia politika, kuri skatintų augimą eurozonos zonoje, eurozonoje, nes priešingų atveju Legard susidurs su sudėtingu uždaviniu. Pinigų politika pati negali sureaguoti į tvaraus augimo ir darbo vietų kūrimo iššūkius. Tačiau aš turiu pabrėžti tai, kas dažnai yra pamirštama, kalbant apie Europos centrinį banką, kai jis priima sprendimus. Tas pasakytina apie mažus ir vidutinius bankus eurozonoje, kurie sukurti mažesnėse valstybėse. Jų veikla dažnai susijusi su nacionalinėmis rinkomis, kai tuo tarpu stambių bankų interesai yra kitokie. Dėl to pade, pa, to, tokiu būdu padedama dirbti mažoms vidinėms įmonėms. Tie bankai dėja turi susidurti su didelė našta, e, numatyta reglamente, kuris visiems bankams taiko tos pačius reikalavimus. Tokiu būdu tie bankams dirbti pelningai labai sudėtinga. Ir tai tikrai nėra kokia tai nereikšminga problema. Dėkoju. Atsiprašau kito kolegos, kitos kolegės, ponios Fitzgerald, kurios, kurios pavardę aš praleidau tiesiog. Žinau, kad tai yra pirmoji jūsų kalba parlamente, tai dabar žodis jums vienai minutiai. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pirmiausia norėčiau labai šiltai pasveikinti tai, kad ponė Legard skiriama Centrinio banko pirmininkė. Uh, Su jos paskirimu turėsime moteris vadovaujančias dviem svarbiausiams institucijams Europoje - Centrinis bankas ir Europos komisija. Tai yra didžiulė pažanga, kalbant apie lyčių lygybę Europoje. Be jokios abejonės, aišku, laukia mūsų didžiuliai iššūkiai ne tik ekonominė ir finan... ekonominėje ir finansinėje srityje. Pone Legart, ekonomikos reikalų komitete nesiniai pasakė labai svarbų dalyką. Centrinis bankas turi suprasti ir paaiškinti, ką jis daro žmonėms, ne tik rinkoms. Tai turėtų būti esminis uh, principas centriniam bankui, būtent klausytis piliečių. Pasitikėjimas ES institucijomis nesiekia net 50 procentų nuo 2008 metų. Akivaizdu, kad ES kenčia dar nuo finansinės krizės padarinių. Airijoje mūsų gyventojai labai skausmingai išgyveno krizę ir jos padarinius vis dar jaučiame. Hipotekos e, yra, nesiekia ES vidurkio ir taip pat matome, kad yra susidurima su didžiulė konkurencija, taip pat e, turime ir breksito situaciją. Taigi pabaigai dar norėčiau pasakyti, jog labai džiaugiuosi, kad ponė Legar padėjo Airijai e, tuo metu, kai mūsų šalis išgyveno labai sudėtingą finansinę krizę. Minutes. Pusantros minutės, ponė Dilana. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Tokioje diskusijoje išgirstame skirtingų nuomonių ir jos rodo štai, kad pirmiausia, kad poniai Lagart tenka labai didelis iššūkis vykdant savo pareigas. Ir jeigu ji vykdys tas pareigas, tai turės atsižvelgti ne tik tai į 19 eurozono šalių valstybių nuomonės, bet ir į likusiųjų valstybių narių nuomonės, kad jų politikos neišsiskirtų. Kitas dalykas. Mes išgirdome labai teisingų nuomonių. Mes apsisprendėme, kad Europos centrinis bankas turi būti nepriklausomas ir turi nepriklausyti nuo politikos. Tai labai gerai. Žinoma, Europos centrinio banko politika tiesiogiai paliečia žmonės. Labai šiuo metu jinai pakenkia tiems, kurie taupė savo vaikų ir savo pačių ateičiai. Bet ponia Lagart pasakė, kad tokios politikos šalutinis poveikis taip pat bus jos dėmesio centre. Imsis, ji imsis tokių priemonių, kuri palies bankus, bet galbūt nepalies pensijų fondų. Reikėtų atsižvelgti ir į tai, kaip ta politika atsiliepia pensijų fondams. Kalbam apie europinį gyvenimo būdą The European Way of Life. Ką tai reiškia? Tai re, argi tai reiškia tai, kad mes vis daugiau skolų perkeliame ant ateities kartų pečių? O galbūt tai yra toks gyvenimo būdas, kai mes stipriname vidutinę klasę ir leidžiame jai taupyti savo ateičiai ir savo pensijai. Pagalvokime apie tai. Ačiū. Ačiū kolegos, dabar pereisime prie spontaniškų pasisakymų iš vietų ir prašyčiau registruotas elektroniniu būdu reikia išbandyti naują sistemą. Ponas Vandarlan. Dėkoju, pirmininkė. Kokia bus naujosios pirmininkės pinigų politika? Tai yra svarbiausias klausimas. Prieš septynerius metus buvo pradėta tokia politika, kuri padėjo sustabdyti finansų ir ekonomikos krizę. Tačiau krizės politika tesama ir dabar milijardai eurų yra išleidžiami labai rizikingoms paskoloms, kurios suteikiamos valstybėms. Ir ta politika ateityje ketinama tęsti, netgi ji bus vykdoma inve, intensyviau. Daug pigių pinigų, palūkanos beveik nulinės, o tie, kurie taupo savo pensijai, savo ateičiai, susiduria su, susiduria su problemomis. Taupios valstybės irgi turi problemų, bet jos kartais nevykdo tų reformų, kurios turėtų vykdyti. Ir labai gerai, kad Niderlandų centrinio banko pirmininkas balsavo prieš tokią politiką. Tikėkime, kad ponė Lagart atsižvelgs į tai. Ačiū, sako pirmininkė, dabar jau baigiame sąrašą tų, kurie nori pasisakyti pagal spontaniškų pasakymų procedūrą. Ponas Makes kalbės dabar. Dėkoju pirmininkė. Skirtingai nuo kai kurių šio parlamento narių pozicijos mes manome, kad labai svarbu tai, jog ponė Lagart nori išlaikyti dabartinę Europos centrinio banko politiką. Netradiciniai instrumentai, kurie buvo patvirtinti pastaraisiais metais ir praėjusią savaitę, yra svarbus. Tai išgelbėjo eurą ir mes Negalime grįžti į tą tokią rizikingą zoną. Aš džiaugiuosi, kad ponia Lagart paskirta į šias pareigas. Bet galbūt monetarizmo politika patinka ne visiems. Ir EPP taip pat imasi čia tam tikrų iniciatyvų. Mums reikia tokių, tokios monetarnės politikos, kokia buvo pradėta 2014 metais. Bet kaip sakė dabartinis ECB pirmininkas. Ir fiskalinė politika turi būti priderinta. Tos šalis, kurios turi stiprią makroekonomiką, turi nuveikti daugiau tam, kad Europos ekonomika atsigautų. Ilgalaikėje perspektyvoje reikia dar daugiau. Reikia pereiti prie bankų sąjungos. Atsiprašau, sako pirmininkė, pagal spontaniškų pasisakymų pasis procedūrą jūs galite pasisakyti tik tai vieną minutę, todėl turiu jūs nutraukti. Toliau kalbės ponas Georgijai. Taip, atsiprašau, e, neiškart pradėjau kalbėti dėl to, kad neveikia mikrofonas. Ponios ir ponai, atsakingi politikai turėtų nustoti kalbėti apie eurą vien blogai, nes euras nėra toks blogas. Euras globaliame pasaulyje yra tikrai valiuta, kuri neturi alternatyvų. Pone Lagart, ketina tęsti dragio politiką, tačiau taip neturėtų būti, bet visų pirma reikėtų sustabdyti nevaldomą vartojimą mūsų visuomenėse, tai padėtų išvengti mums tolesnių burbulų visuomenės gyvenime, ekonomikoje išputimo. Jeigu mes tęsime šitą politiką, tai nieko gero nebus. Mes turime pasinaudoti savo galimybę įnešti naujų impulsų į Europos centrinio banko veiklą reikėtų šiek tiek nusisukti nuo dabartinės finansinės politikos, nuo dabartinės krypties, reikėtų sustiprinti indėlininkų teisės, o ne nuolat bandyti pakišti pagalbę tiems skolininkams, kurie, kurių yra tiek daug Europoje. Dėkoju, sako pirmininkė, toliau ponas Ferreira, vieną minutę. Obrigado, senhora Presidente. O BCE, o FMI, a Comissão Europeia. Ačiū, ponia pirmininkė. Tartutinis valiutos fondas, Europos komisija rimtai dalyvavo trejeto darbe, o ponia Lagard vykdė tai, ką mes vadiname griežto taupimo ekspansinę politiką, visiškai nekreipiant dėmesio į socialinės pasiekmes. Pane Legard sakė, kad praeitie darė klaidų bet tikėkime, kad tos klaidos nesikartos ateityje. Po grasinimų skirtų, ja, ji vis tiek ketina vykdyti ir toliau panašią politiką. Aišku, mūsų Europos parlamentą turiu galvoje vaidmuo yra prižiūrėti, stebėti ir suvaidinti savo vaidmenį Krize, kurią mes išgyvenome, parodė, kad negalime naudoti tų pačių priemonių, nes susidursime antrą kartą su tomis pačiomis bėdomis. Pirmininkė, aš tengiuosi laikytis reglamento ir visiems suteiku vienos minutės. Ir ponia Bartuvičiau, tikiuosi, jūs laikysitės vienos minutės reglamento. Euro Euras yra labai rimta valiuta, kurią 19 šalių piliečiai naudojasi. Tai yra valiuta, kuri apima 16,5 BVP pasaulinio ir be stipraus euro mums reikalinga atlikti struktūrinės reformas, kad šalise, kurios dar nepasižymi socialiniu, pavyzdžiui, ekonominiu stabilumu. Būtina būtina tvarkinga solidi bankų sistema, kuri nekentėtų dėl a, blogų a, paskolų, neveiksnių paskolų, a, kurioms susikaupus susidaro rimta krizinė situacija. Aš esu įsitikinusi, kad tikrai ir ateityje ECB galės veikti tinkamai net ir krizės sąlygomis, o ponė Lagart yra tikrai įgudusi ir kvalifikuota užimti e, pirmininkės pareigas. Ačiū toliau, ponas Bergvast. Ačiū. Europai tenka dideli ekonominiai iššūkiai ir tuo pat metu mes matome, kad pinigų politika turi savo ribas ir Mes negalime kaip trumpas sakyti, kad jeigu federalinė politika neduoda rezultatų, tai pinigų politikos klaida. Taigi mes matome, kad kol kas ta, ta vykdoma politika nedavė galbūt tokių rezultatų, kokių tikėjomės. Negalime sakyti, kad e, nepasiekėme nieko, tačiau jau Keynesio politikos Keino teorija tai, buvo, tai įrodė dešimtame dešimtmetyje. Tačiau mes turime pirmiausia kalbėti apie tai, kaip mes naudojame finansų politiką ir matome kartais, kad ta politika yra kontraproduktyvi. Ir mes taip pat turime atsižvelgti į ekonominę padėtį vykdami finansų politiką ir finansų politiką sieti su pinigų politika eurozonoje ir visoje Europoje. Tie iššūkiai, kurie mūsų laukia tai yra ekonominiai, socialiniai iššūkiai, migracija, jie reikalauja didesnio bendradarbiavimo tarp valstybių narių. Dėkoju. Papadimulis, Mes papadimulis. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Dėkoju, pirmininkė. GUE frakcija noriu pabrėžti tokį dalyką, kad mums labai gaila, jog ponios Lagart šiame susitikime šiandien nebuvo. Tai yra nepagarba Europos parlamentui. Galbūt dėl to, kad ji yra Tarptautinio valiutos fondo pirmininkė, tiksliau, jie buvo, ji leidžia savo tokius dalykus. Tačiau dabar ji turės susitaikyti su tuo, kad ji yra atskaitinga prezidentui. GUE frakcija nebalsuos už šią kandidatūrą, nes mes esame nusiteikę prieš tokio pobūdžio politiką, kurią jį vykdė būdama valiutų fondo pirmininkė. Ir jos politika Graikijai ir kitoms šalims sukėlė labai daug problemų, paskatino skurdą ir žmonių kančias tai įstumė tas šalis į recesiją. Atsižvelgiant į tai, mes nemanome, kad ji bus gera Europos centrinio banko pirmininkė. Dabar valstybėms narėms reikia imtis ekspansyvios pinigų politikos investuoti. Ačiū. Dėkui, panim. Polčiak. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pritariu ponios Kristinos Legard skirimu Centrinio banko pirmininkė, kadangi ji yra patyręs, pat, patyrusi politikė, Ir mums svarbiausias dalykas yra tai, kad ji pritarė tam, kad būtų galiausiai sukurta pinigų sąjunga. Ir pinigų politiką ji nori paaiškinti ir paprastiems žmonėms. Manau, kad tai yra labai svarbu. Žmonės turi būti kur kas geriau susipažinę su mūsų vykdoma politika. Čekija neturi euro, tačiau aš manau, kad euras yra stabili, vertinga valiuta. Ir taip pat mes girdėjome diskusijose ir tai, kad fiskalinė politika turi remti augimą. Kita vertus, mes turime užtikrinti ir sistemos stabilumą. Dėl to Centrinis bankas pastaruoju metu tikrai naudojasi nekonvencinėmis priemonėmis ir tokiu būdu buvo išsaugomas euro stabilumas ir aš tikiuosi, kad vadovaujant poniai Legard ir toliau užtikrinsime stabilumą, taigi remiu jos kandidatūrą ir manau, kad diskusijos ir parodė, kad daugelį žmonių jie yra primtina kandidatė. Ačiū, ponė Grapinė, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisarė, kolegos. Aišku, ECB yra labai svarbi institucija ekonomikos plėtros požiūrių, kainų stabilumo išlaikymo požiūrių. Pone Legard turi reikiamą kvalifikaciją ir yra kompetitinga užimti pirmininkės pareigas. Aš ir kai kurie kiti kolegos kritikavome ECB dėl vykdomos politikos praeitėje. Ir sutinku, kad ponė Legard teks spręsti naujai kylančias problemas. Mano šalis nepriklauso eurozonai, tačiau tai yra tačiau ji užima antrą pagal ekonomikos augimo tempus vietą Europos Sąjungoje. Taip, ateityje gali kilti ekonominė krizė, bet mes neturime skirstyti šalis ES valstybių, eurozonos ir ne eurozonos valstybės. Dar reikalinga tokia e, VMI, e, MVI e, politika, kuri leistų joms išgyventi ir prisidėti prie bendro gėrio. Ačiū, kaip matote, kolegos jau renkasi salėje, nes prasidės balsavimo procedūra, todėl prašysiu jūsų kalbėti pakankamai garsiai. Gerbiami kolegos, jūs žinote, kad komisija nedalyvauja nei parenkant, nei skiriant ECB pirmininko ar pirmininkės pareigas ir asmenį eiti tas pareigas. Tačiau mus nebejotinai domina, kaip veikia ECB kaip palaiko tvirtą eurą. Ir mes tikimės, kad ponė Lagard bus sėkmingai veikianti ECB pirmininkė, pirmininkė pertraukia komisarą ir prašo įeinančių kolegų bent jau tyliai įeiti ir užimti savo vietas, jeigu neklauso, ką sako komisijos narys. O komisaro prašyčiau kalbėti arčiau prie mikrofono. Taigi, nauja pirmininkė turės spręsti naujas problemas ne tik artimiausių metų, bet ir ilgesnės perspektyvos požiūrių. Tikrai ECB turės imtis priemonių, kad nelėtėtų ekonominė veikla toliau. Ir mes suprantame, kad reikia pergalvoti, ar ankstesnis pernelyg um, perdėtas pinigų politikos priemonių naudojimas turėtų išlikti ateityje. Gal verčiau pagalvoti apie fiskalinės priemonės plenarinės sesijos pirmininkė nutraukia komisarą. Kolegos, nenori čia visų badyti pirštais dabar, galų gale aš net nežinau visų jūsų vardų ir pavardžių, bet kolegos, prašyčiau laikytis tvarkos ir tylos, ypač tie, kurie yra dešinėje salės pusėje. Ir aš turiu patirties darbo Junktinės karalystės bendruomenių rūmose. Labai prašau visų tyliai užimti savo vietas, nes komisaras Dombrovskis nori baigti sakyti savo kalbą. Mes nebaigsime darbo, kol jūs nenurimsite ir nenutilsite, kolegos. Ačiū. Laukime, nes tikrai triukšmas salėje per didelis komisaras. Mes... Mūsų tikslas yra taip pat gilinti ekonominę ir pinigų sąjungą, užtikrinti sklandų eurozonos funkcionavimą, sustiprinti ją ja, taip pat e, reikia stiprinti euro statusą tarptautiniu mastu. Ekonomikos ir e, pinigų komiteto uh, posėdė Kristin Legar buvo prisista, prisistatę ir pozityvus yra vertimas prisistatymo ir manau, kad visas parlamentas taip pat palankiai žiūri. Tai mes tikimės, kad toliau trys institucijos sklandžiai e, bendradarbiaus, vykdomos savo prievolės e, ir e, kad ECB ateitie pirmininkaus Kristin Legard. Ačiū komisijos nariai už jūsų kantrybę. Ši dalis posėdžio baigta, iškart periname prie balsavimų. Prieš pradėdami balsavimus noriu Jums pranešti du dalykus. Pirmiausiai suderinas su frakcijomis ir vadovaujantis vakar patvirtintais darbotvarkės pakeitimais, parlamento pirmininkas siūlo trečiadienį, trečiadienio popietinį posėdį pratesti iki 21 valandos, tam, kad galėtumėte tinkamai susiplanuoti savo vakaro programą, jums tą primenu, ar kas nors prieštarauja, jeigu ne, tuomet laikome pakeitimus patvirtintais. Antrasis pranešimas yra susijęs su to, kad Italijos kompetitingos institucijos par, parlamento pirmininkė informavo apie Nikolą Dantį